Kolleginnen und Kollegen, darf Sie. Kolegės ir e, kolegos, norėčiau paprašyti e, tęsti mūsų darbą, eiti prie kito darbo atvarkės klausimo. Tikrai labai džiaugiuosi, kad e, Europos komisijos pirmininko pavaduotoja ir vyriausioji ES įgaliotinė šiandien atvyko pas mus ir kad mes galime su ją padiskutuoti. mes turėtumėm susitelkti ties e, tais klausimais, kurie tiesiogiai susiję su vakar įvykusiu um, užsienio reikalų ministrų susitikimu. Iš esmės ten buvo kalbėta apie Siriją, Ukrainą. Ir ko gero būtent ties tuo turėtumėm sutelkti savo dėmesį į pačius aktualiausius klausimus. Doris beje dar norės paminėti ir Bosnijos bei Hercegovinos klausimą. Visų kolegų prašyčiau ir laikytis tokios tvarkos tam, kad mūsų diskusija būtų nuosekli. Prašom, paneštam žodis Jums. Uh, Labai ačiū, pirmininkė. Uh, Man džiugu vėl būti AFET komitete. Maniau, kad pravartu būtų jums pateikti informaciją apie vakarį vykusią užsienio reikalų ministrų tarybą, kurioje buvo aptarta daug temų. Visuomet džiaugiuosi tokią galimybę bendrai pristatyti jums informaciją, bet jeigu turėtumėt kokių konkretesnių klausimų, aš mielai pasitengsiu juos atsakyti tinkamai. Pirminkė, kaip jūs sakėte, tikrai Bosnija Hercegovina yra svarbi. Aš mm, kėliau šį klausimą savo įžangoje į tarybą. Ir mm, tikrai daug yra svarbių dalykų. Visų pirma, kad tai buvo e, smurtiniai protestai, kilę mm, iš nepasitenkinimo daugiausia, aišku, ekonominė padėtimi Bosnijoje Hercegovinai. Tie, kas atidžiai stebėjote, užimt, nedarbo lygis yra apie 45 procentai. Yra labai daug e, nedirbančio jaunimo, nors mes tikrai niekada nepalaikome smurto, kokias bebūtų aplinkybės aplinkybės akivaizdu, kad reikia lyderystės, tikrai reikia lyderių ir, ir daug kas iš jūsų, kas stebime ir Sarajevo, ir, ir platesnė situacija, tikrai matome, kad reikia, kad kažkas tą šalį vestų į priekį. Jeigu pažiūrėtumėm visas to regiono valstybės, matytumėm, kad iš tikrųjų yra daug padaryta pažangos jų kelyje link Europos Sąjungos ir jų reakcijoje į žmonių politinius, ekonominius poreikius. Bosnija Hercegovina, man atrodo, yra įstrigusi. Mes tikrai daug pastangų dėjome ir aš sveikinu kolegą Stefan Fufiulę, kuris tikrai daug ką yra nuveikęs, bet reikia dar daugiau padaryti. Daug vyksta diskusijų ir ES tarp valstybių narių mūsų tarnybose, komisijoje, su mūsų partneriais JAF žiūrime, ką būtų galima padaryti. Vietoje tikrai ir turime e, stiprų atstovavimą, Mes sutikome su šalimis kandidatėmis vakar, buvo vienas iš tų klausimų aptartas, bet reikia padaryti daugiau. Taip pat e, e, kalbėjau savo įžangoje apie nesiniai įvykusi vadovų sutikimą su Rusija ir trumpai pristačiau informaciją. Mm, Ta vadovų sutikimą aptarėme tikrai ne kaip eilinį sutikimą, tikrai buvo e, geros atviros diskusijos su prezidentu Putinu, kalbėjome apie kaiminystę ir tikrai klausimai buvo aptarti atvirai, nuoširdžiai, daugiausiai trišalėse diskusijose tarp trijų prezidentų pirmininkų kurie susėdo kartu ir atvirai aptarė e, rūpinčius klausimus. Taip pat buvo ir šiek tiek platesnis e, diskusijų kontekstas vėliau ir mes pasiuntėme aiškiai aiškę žinę apie tai, kas mus neramina. Rusijos prezidentas ir jo komanda taip pat perdavė tam tikrą informaciją dėl to, kas jiems rūpi. Todėl buvo nuspręsta surenkti konsultacijas techninių lygmenių, kad būtų galima detaliau pasiaiškinti kai kurių susitarimų, dėl kurių mes dirbame, padarinius, pavyzdžiui, laisvos priekybos susitarimus su Gruzija kaip tai, kokio poveikio tai turėtų santykiams su Rusija, tiesiog užkertant kelią dezinformacijai. Aš tikiuosi, kad bus taip pat diskusijų ir dėl naujų susitarimo ateityje. Mes norime pasirūpinti, kad tikrai turėsime tvirtus dvišalius santykius, bet, tai, bet kad tai būtų santykiai paremti abipusę pagarbą, to, to požiūrių, tuo supratimu iš ES atliekamą darbą Um, tai kaip mes žiūrime su mūsų santykių suvereniomis valstybėmis mūsų kaiminystėje, kad būtų tuo paremti santykiai. Taip pat pagrindinėje tarybos dalyje kalbėjome apie rytų kaiminystę, labai plačiai įvertinome situaciją po Vilnius vadovų sutikimo, suteldami dėmesį tai, kas vyksta Ukrainoje. Mm, jūs ir aš, pirmininkė, buvome Ukrainoje, buvo parlamento atstovų, komisaras Fiulė, kiti vyks dar į Ukrainą, bet tikrai daug ką galima pasakyti apie paėtį ten. Ir bendrai vertinant darbą po Vilniaus, reikia galvoti, kaip padėti e, Moldovai ir Gruzijai siekiant mūsų e, tų, už, tos užmos įgyveninti, tai yra pasirašyti sutarimus. Uh, E, kaip komisija dirba tais klausimais ir tikrai galima daug ko pasimokyti po Vilnius vadovų sutikimo. Aišku, kad reikia išlaikyti aukšto lygio politinius santykius, e, ruošiantis Rygos susitikimui ir po to laikotarpiui vėlesniam. Mes e, prašome, kad ministrai būtų pasirengę surenkti aukšto lygio vizitus tiek individualiai, tiek kaip komanda po S skėčių ir tikrai ministrai ministrai pasveikino tokio tipo koordinavimą, kaip ir kitomis progomis. Akivaizdu, kad turime išplėsti mūsų santykius su įvairiomis visuomenės grupėmis tam, kad kovotumėm su dezinformacija, su neteisinga informacija apie mm, tuos susitarimus, kuriuos siekia mm, Europos Sąjunga, ypač Moldovos atveju, čia tai būtų aktualu, bet lygiai taip pat labai svarbu viso, kad būtų visas palaikymas, visa parama ir, ir parlamentas tikrai labai stengiasi dirbti, turiu pasakyti, ne tik tai su atitinkamais parlamentais, bet ir su pilietinė visuomenė. Mums reikia taip pat pasiekti ir mm, verslo. Um, sluoksnius ir valdžios institucijas vietos lygmenių, tiesiog, kad būtų aiški visa informacija dėl bendros veiklos, dėl ekonominės veiklos, dėl visuomenės. Mes turime tą žinią paskleisti, panaudoti mūsų delegacijas, kad panaudotume, aišku, panaudotume viešą diplomatiją ir um, ištaisydami um, praeities klaidas, kai kuriais atvejais suintensyvindami dialogą su Rusija. Mes taip pat kalbėjome apie uh, vizitą į Ukrainą per 60 dienų du kartus kartus vizitai vyko. Tikrai labai neraminate situaciją ir spaidos konferencijoje pasakau tai, kad tikrai šokiravo pasikeitimai tarp mano pirmo ir antro vizito, kai eina kalba apie įtampą, policijos skaičius. Uh, praeitą savaitę lyg atrodė situacija kiek ramesnė, bet man atrodo dauguma iš jūsų sekate visus tos smurtinius proveržius, kai kas iš jūsų buvote uh, ir patys nukentėjote nuo to smurto ir kaip prisiklausėte labai daug istorijų, labai daug paliudijimų yra ir nuotraukų ir, ir taip toliau to smurto ir iš tikrųjų, kai visą, tai, visą tą smurtą įvertini, akivaizdu, kad nėra daug kas padaryta um, atliekant tokius nepriklausomus tyrimus, kokių mes tikėtumėmės um, Europinė 21 amžiaus demokratinėje valstybėje, kad tikrai tokios smurto vykdytojai būtų patraukti atsakomybėn. Um, man buvo tiesiogiai pasakyta, kad žmonės galvoja, kad, na, kaip ir viskas tarsi daroma. Uh, jų vardu, bet reikia pasiūsti labai stiprią žinę. Reikia stengtis, kad nebūtų eskaluojamas tas smurtas. Mes pasiūlėme bet kokią pagalbą, tarpininkavimą, bet kokią įmanomą pagalbą. Kiekviena ES valstybė narės, narė, um, Europos parlamentas, komisija, mes turime, kiek tik patirties, kokios turime, mes viską ten, esame pasirengę padaryti. Nėra jokių abejonių um, ES kartu su visomis partnerėmis. Uh, um, kitomis institucijomis e, tikrai stengsis padėti tai šaliai, tiek labai garsiai pasakėme. Taip pat, žinau, pirmininkė, jūs irgi tiesiogiai dalyvavote parlamente ir, ir mes taip pat dalyvavome diskusijose dėl konstitucinių reformų. Labai svarbu yra su, ne tik tai sugrįžti prie 2004 metų konstitucijos, bet prie to, ką mes vadiname 2004 plus konstitucijos, paimti e, tam tikrus elementus iš 2004 metų konstitucijos, pavyzdžiui, tie elementai, kurie suteikia prokuratūrai turi didelių galių, reikia taip pat išspręsti tuos klausimus, ne tik juos taip perimti. Ir reikia galvoti apie tiek trumpalaikio, tiek ilgalaikio laikotarpio sprendimus. Visų pirma, tuos neramumus nuraminti, išspręsti dabar žmonėms aktualiausius rūpeščius, bet taip pat galvoti ir apie ilgalaikę strategiją, kad būtų parengta daug geresnė konstitucija, kad būtų perbalansuota galių pasiskiršimas. Ir vėlgi mes labai siūlome savo pagalbą tose procesuose. Mes taip pažiūrėjome žiūrėjome į amnestijos įstatymą, buvo keturi variantai, jie pasirinko tokį variantą, kokį pasirinko. Jūs žinote, buvo ir terminai įrašyti ir labai atidžiai mes stebime viską. Aišku, laisvi ne, ir, ir nešališki rinkimai proceso pabaigoje. Labai svarbu, kad visiems būtų užtikrintos galimybės išsakyti savo balsą, kad turėtų tą galimybę, kad tikrai būtų tai laisvi ir sąžininkai rinkimai. Toliau ir ekonominiai klausimai jums, sakyv, žinomi. 3,5 valandos praeitą kartą su prezidentu praeitą praleido aptardama visus ekonominius klausimus, kuriuos valstybė turi spręsti ilgalaikiu ir mm, trumpalaikiu laikotarpiu. Ir žinote visas diskusijas mano su finansinėmis institucijomis, su valstybių narių atstovais. Akivaizdu, kad yra čia galimybių mums padėti mm, tai šaliai nes tai bus iš tikrųjų milžiniški iššūkiai tai valstybė ekonomikos rytie per artimiausių laikotarpį. Bet aišku, jie nusprendė daryti tokias ekonominės reformas, kokias reikia jam padaryti, kad šalis galėtų žengti į priekį, kad tai yra ir pramonės reorganizavimas, ir įvairios rumpalaiko laikotarpio problemos, pavyzdžiui, biudžeto deficitas. Jie turi tą padaryti, ką jiems reikia padaryti. Ir rytoj ne ketvirtadienį vyksiu į Vašingtą, susitiksiu su Kristin Legart ir mes aptarsime, aišku, šitos klausimus. Moldova ir Gruzija taip pat buvo labai svarbios ir, kaip jau sakiau, mes stengiamės užtikrinti, kad būtų atliktas visas tas darbas, kuris reikalingas, kad galėtumėm pasirašyti ir po to, kad galėtumėm jiem padėti, jeigu reikalinga, jeigu jiem būtų kažkoks tai spaudimas daromas artėjant link susitarimų, um, asociacijos susitarimo pasirašymo ir taip pat glaudos bendarbiavimo visapusiško LPS pasirašymo. Labai svarbu, kad būtų aišku, ką tai reiškia tų šalių žmonėms, vyriausybėms, kokios, bus atsi, kokios galimybės atsivers. Mums reikia nuolat renkti reguliarius vizitus į tas valstybės artėjant prie pasirašymo. Ministrai taip pat norėjo aptarti kai kuriuos mūsų pietų kaiminystės klausimus ir mes aptarėme įvairias valstybės. Mm galvodami apie regioninius iššūkius. Turbūt nestebina, aišku, kad labai daug galvojama apie Iraką ir to smurto visą spiralę, kurį įsisuka pastarosiomis savaitėmis, tai labai neramina. Ir mm, Sazabari džiaugiasi galimybę atvykti į Briuselį, tai pirmas asociacijos tarybos susitikimas jiems, tai vyko per pastarasis kelias savaitės, bet tikrai labai stiprėja nerimas dėl to, kas vyksta Irake. Ir Aišku, Sirija. Laktar Abrahimi tęsė savo darbą, tęsė diskusijas tarp opozicijos e, lyderių ir valdančio režimo. Kolegos žino, aš buvau Ženevo, pirmoje Ženevoje ir antroje Ženevoje. Akivaizdu, kad uh, yra tvirta politinė valia iš tarptautinės bendruomenės užtikrinti, kad tos darybos judėti į priekį, bet lygiai taip pat labai aišku, kad tai bus nepaprastai sunku padaryti įvertinus visą retoriką ir man atrodo tai, kad trūksta tarpusavio supratimo kai kuriais atvejais dėl to, ką reikia padaryti. Taigi mes turime paremti Lahdar Brahimi tikrai labai sudėtingame darbe. Taip pat susitikau ir su moterų iš Sirijos grupe iš įvairių religijų, iš įvairių Sirijos regionų. Jos atvažiavo um, kalbėtis, kaip uh, jos pačios galėtų galvoti apie um, krizės sprendimą. Ir tikrai gaila, kad salėje nebuvo mm, daugiau moterų antroje Ženevoje, e, iš tarptautinės bendruomenės, um, ne iš tarptautinės bendruomenės pusės, gal tik tai aš gal dar viena kita moteris ne iš kitos pusės. Aš labai tikiuosi, kad uh, moteris, kurios atvyksta, kurios pradeda, kurios bando atlikti tokį didžiulį darbą. Um, ir labai svarbu, kad jos turėtų daugiau galimybę atvykti ir mums pasakyti, ką mes galėtume padaryti padėdamos jom, kad jos, padėdami joms, kad jos galėtų suvaidinti stipresnį vaidmenį. Toliau e, ir e, iš Luksemburgo išklausėme e, dėl tų, tų saugumos tarybos ir ką su kitomis valstybėmis galima padaryti. Žinote visus tos sunkumus Niujorke. E stengianti suformuoti rezoliuciją. E, žinote ir apie visus praktinius e, elementus, kad, kad pagalba būtų organizuota ar pasiektų žmonės. Tai žinote, kad mes priėmėm sprendimą, kad tos lėšos, kurios yra šalytos Europos Sąjungoje, galėtų būti panaudotos mm, e, cheminio ginklo draudimo biuro darbe kuriant čia patikos fondą, kad būtų galima iš e, Sirijos cheminį ginklą išvežti, sunaikinti. Tai li, e, e, Libano, čia labai svarbu, kad būtų um, tikrai um, veiksminga vyriausybė, dirbanti vyriausybė ir labai svarbu kalbėti apie tai. Iš tikrųjų, nekartą um, Mm, matome pasarosiomis dienomis, kad yra tam tikrų vilčių, kad kažkas pasikeis, kad ypač galvant apie prezidento um, rinkimus, bet aišku, kad uh, didžiulis skaičius, virš 20 procentų Libano gyventojų yra pabėgėliai iš Sirijos, tai reikia suprasti, kokia yra situacija. Turime patys savo priminti, kad toliau reikia tęsti tą pagalbą Libano žmonėms, kadangi jie susiduria dabar ne tik tai su savo iššūkiais, bet ir uh, su papildomais iššūkiais. Toliau buvo mm, iš išvados dėl Egipto, trečios metinės revoliucijos, nauja konstitucija yra, mes pasižymėjome, kad situacija yra labai stėtinga, matome, kad daugeliu atžvilgių situacija blogėja, tie žmonės, kurie buvo areštuoti ir neturėtų būti kalėjime, tai mes dėl to nerimavome, lygiai taip pat nerimavome dėl to, kad smurto ir terorizmo aktų skaičius auga, mes visiškai smerkėme tai. Toliau mes ryštingai dirbsime dėl žmogaus teisų visame regione ir Egipte ir kitaip. Um, tikrai noriu prisidėti prie Stavroso, noriu pasveikinti Stavros Lambrinydį su tuo, ką jis atlieka. Labai svarbu, iš tikrųjų, ir Bernardo Leono dar bus jų vaidmo labai svarbus tame regione. Toliau, kalbant apie Libiją, yra tikrai labai didelis nestabilumas ir saugumo sektoriaus ref, reformos yra labai sudėtingai gyvenamos tokioje situacijoje, kuri tokia nestabili. Na ir galiausiai dėl uh, kaim, tos kaiminystės dėl Jemeno dar buvo išvados. Sveikiname nacionalinio dialogo konferencijos rezultatus. Mm, tikrai džiugu yra parodyti tam tikrų pavyzdžių, kad per dialogą galima užtikrinti pokyčius, galima užtikrinti, kad valstybės judėtų į priekį nors ir trapiai. Ir tai ypač pasakytina apie Jemeną. Bet aišku, dar daug ką reikia nuveikti, sustiprinant ekonominės, socialinės sąlygas, gerinant. Ir dar galiausiai kalbėjome apie Centrinės Afrikos Respubliką pirmininkė. E, Filip Ponties, e, Ponties e, generalmajoras buvo atvykęs, jis vadovavo tai operacijai vietoje, mes patvirtiname sprendimus, kurie leis dabar toliau judėti. Taip pat su, vakar vakarė su šalimis kandidatėmis dar kalbėjomės apie jų situaciją. Atsiprašau, kad gal kiek per ilgai kalbėjau, bet stengiuosi pateikti jums informaciją. Ačiū. Herzlichen Dank. Labai ačiū. Baronienė Ešten, dabar susidūriau su problema. Iš viso nori pasisakyti 25 nariai. Ir mūsų viešinė, jeigu išklausys visus klausimus, tai nebeturės laiko atsakymams. Ar jūs vis dėlto pritartume tam, kad koordinatoriai gautų po dvi minutės, o visi kiti kalbėtų trumpiau. Ir pasižiūrėsime, kaip viskas seksis, bet prašau kalbėti tiek laiko, kiek jums skirta. Tikrai būtų negerai, jeigu nebeliktų laiko atsakymams, tai ir tie klausimai netektų prasmės. Ir beje, nekartokite tų klausimų, kuriuos prieš tai uždavė jūsų kolegos. Tai irgi paspartins mūsų darbą. Taigi, dabar siūlau e, pradėti pirmą diskusiją etapą. Teikiu žodį ponai Salafrankai. Prašom. Ačiū pirmininkė. Norėtume pasveikinti baronienę Ašton, iš tikrųjų jau pasilgome jūsų. Keletas klausimų, pirmiausia, dėl Ukrainos. Buvo išsakyta kritika mūsų vizito metu. Ir komisijos narys Fiulė ir parlamento nariai minėjo apie papildomas apsaugos priemonės. Manome, kad po vyriausybės atsistatydinimo, po amnestijos įstatymo, nepaisant visų papildomų sąlygų, labai svarbu sukurti pasitikėjimo atmosferą ir tai galėtų būti tas kelias naujai vyriausybė ir konstitucinėms reformoms, kurias minėjote. Tai yra labai svarbu, siekiant sukurti e, procesą, kad galėtų įvykti šankstiniai parlamento ir prezidento rinkimai. Mano klausimas dėl Ukrainos štai koks. Ar manote, kad Europos Sąjunga turėtų nuo palengvinimo pereiti prie tarpininkavimo, uh, ir siekiant užtikrinti, kad bus laikomasi visų įsipareigojimų. Minėjote, kad vyksite į Vašingtoną, ar susitiksite su ponia Lagarda, ar susitiksite ir su ponu Junkeriu, ir taip pat ponė Nulen, ar e, pakalbėsite su jie dėl to, kaip nutiko su ambasadoriumi. E, toliau dėl dvišalių susitarimų su Šveicarija, e, ar bus daroma kas nors dėl to susitarimo, nes tai darys poveikį 120 milijonų susitarimo, ar bus koks nors laikinas to susitarimo sustabdymas, ar bus koks nors išalymas ar dėrybos kalbant apie tą institucinį lygmenį. Toliau dėl Kubos. E, taryboje rengiamas susitarimas, kuris atitinka trečiosios kartos susitarimą ir remiantis tarybos poziciją, mes manome, kad jis vis dar galioja. Ačiū. Norėtume pasveikinti Jūs, ponia Ašton, tikrai pritarčiau Jums dėl moterų vaidmens ir jeigu daugiau moterų dalyvautų, tikrai reikalai pajudėtų Ukrainoje. Man padarė didelį įspūdį e, moterų dalyvavimas Maidane, ypač tų moterų, kurios ragino mus taikyti tikslingas sankcijas, pasinaudoti dabar esamomis e, direktyvomis, su kurių pagalba kovojama su pinigų plovimu ir tikėkime, kad tas procesas vyks taikiai, kad bus susidėrėta tinkamai, bet tai irgi atitinka mūsų interesus. Taigi, kur valstybės narės, kur jų vaidmuo? Toliau, dėl Centrinės Afrikos Respublikos. E, nuo 2012 metų gruodžio mėnesio, kai atsirado genocido grėsmė, nuo 2013 metų kovo mėnesio humanitarinė pagalba reikalavo, kad būtų įvesta armija. Ir ar manote, kad ta misija vyks, ar ji prasidės po to, kai jau genocidas įsigalės? Ir dėl Libijos. E, šiek tiek buvo aptarta šis klausimas ir jūs jau minėjote, kad tas SSR klausimas buvo labai sunku įgyvendinti. Ar tai padarys poveikį valstybėms narėms? Ir kaip dėl atsakomybės Libijoje, dėl koordinavimo vadovaujant jums? Ačiū. Ačiū, pirmininkė. Baronienė Ašton, sveikiname Jūs atvykusią, ačiū Jums už tokį išsamų pristatymą dėl apie vakar vykusį tarybos posėdį. Perskaičiau preliminarės išvadas ir buvau nustebusi, kad tekste labai, dokumente labai mažai rašoma apie Siriją. Tiesiog neįtikėtina, kad tiek mažai buvo diskutuotas tas klausimas. Tiesiog rašoma, kad dabar sunku, beveik neįmanoma sudaryti susitarimo. Taigi tiesiog norėčiau sužinoti daugiau apie tai iš jūsų. Dėl Rusijos praėjusią savaitę Prancūzijos laikraštie skaičiau, kad ministras pirmininkas Šuvalovas regis jums pasakė, kad Rusija ketina e, kurti tam tikrą sąjungą e, savo žemynų pusėje. Ar tai tiesa, ar galėtumėte daugiau apie tai papasakoti? Ir galiausiai norėčiau jūsų paklausti, ar Dėl Ukrainos viena vertus sakote, kad kalbėjote su Tarptautiniu valiutos fondu dėl e, finansavimo paketo, kad galbūt tai būtų įmanoma padaryti, bet ar buvo kalbama apie sankcijas, ar galiausiai bus parengtos sankcijos, jeigu situacija pakryptų blogesnėje linkme ir gal galėtumėte dar uh, pasidalinti savo mintimis dėl ponios Nuland pasisakymo. Ačiū, baronienė Ašton, ačiū, kad atvykote tokiu svarbiu metu. E, aš turiu galvoje ir mūsų rytų partnerystę, ir Rusiją, kai dabar sprendžiami tokie labai svarbus klausimai. E, Europos Sąjunga užėmė tam tikrą poziciją, kalbant apie konfliktą su e, Ukrainoje. Ar ES galės tarpininkauti ir gali, ar galės būti tinkamas tarpininkas? O antras klausimas yra dėl vakar patvirtintų tarybos išvadų dėl Ukrainos. E, išvadų pabaigoje yra teiginys, rašoma, kad asociacijos susitarimas su Ukraina, neprisimenu tikslios formuluotės, bet e, tai nėra paskutinis dalykas, kalbant apie ES ir Ukrainos bendradarbiavimą. Gal galėtumėte paaiškinti, ką tai reiškia ir kaip ukrainiečiai tai turėtų interpretuoti? Ir koks buvo susitarimas, koks buvo pasiektas konsensusas dėl to sakinio ir dėl Bosnijos. Ar buvo daroma ką nors, kad politinės partijos neetnizuotų situacijos? Ačiū. Pirmininkė. Pirmiausiai atsiprašau daktaro Kenekino, kuris turi vykti, išvykti dėl Palestinos ir dėl Izraelio iš tikrųjų kūriamas toks mentalitetas, atsiranda konfrontacija su Izraeliu e, dėl to, kad nedaug veiksmų buvo imtasi dėl Palestinos. Ar galėtumėte informuoti apie paskutinius veiksmus ir tie, tai, kiek įsitraukė Keris ir koks bus poveikis, gal galėtumėte pakomentuoti šią situaciją. Ar turite nuomonę dėl e, tų argumentų, ar galima daryti kokią nors pažangą to klausimo? Esu įsitikė, turiu galvoje beduinus ir gyvenvietės. Ar kaip su ta situacija dėl dviejų valstybių? Taigi, kokios diskusijos vyko su sekretoriumi Kerium? Uh, Ir dar norėčiau pasakyti, kadangi mes, mūsų požiūriai dar nesusidūrė, tai norėčiau pasveikinti Jūs, kad per penkerius metus iš tikrųjų puikiai dirbote esant tokioms aplinkybėms. Ir tikiuosi, kad Jūsų kita pozicija bus tokia pat maloni kaip ir mano. Ačiū pirmininkė. Ačiū, baronienė Ašton. Ačiū už jūsų ataskaitą. Norėčiau susitelkti ties dviem klausimais, kadangi jūs tikrai detaliai pristatėte situaciją dėl Ukrainos. Mūsų parlamentinė frakcija turi labai aiškę poziciją tuo klausimu. Manome, kad patys ukrainiečiai turi priimti sprendimą dėl to, koks bus jų likimas, nesipainiojant kitoms šalims, nesikišant kitoms šalims tame tarpe ir Europos Sąjungai, tačiau susidaro priešingas įspūdis Europos Sąjunga kišasi į tuos klausimus, kurie nepridėra jai spręsti. Ir pati Ukraina turėtų nuspręsti dėl savo e, strateginių klausimų ir mes matome, kad gatvėse vyrauja smurtas ir smurto yra buvę ir valstybėse narėse, štai pavyzdžiui, Ispanijoje ir buvę įvairiausių problemų. Yra įstatymas įstatymai tais klausimais ir manome, kad Europos Sąjungoje būtų neprimtina, jeigu vyktų tokie patys dalykai kaip Ukrainoje. Mes nepritarėme Europos Sąjungos kišimuisi į Ukrainos reikalus. Ir mes nesame nei gynėjai, nei reguliuotojai. Ir mes nenorėtume, kad tokie dalykai vyktų Europos Sąjungoje, žinoma, negerai, kad įvyksta Ukrainoje, nes juk jeigu reikia jums įsitraukti į konfliktų sprendimą, tuomet reiktų vykti ir į Lisaboną, ir į Atenus, ir ką mums reikėtų, kaip mums reikėtų elgtis tokiais atvejais. Reikėtų laikytis tinkamų įstatymų ir palikti tuos klausimus spręsti pačioms valstybėms. Ačiū. Ačiū pirmininkė gynybos pakomičio veiklos. Aš norėčiau mm, užklausti vakar, kas taryboje buvo aptarta. Centrinė Afrika. Uh, pratešiau kolegės Anakomės klausimą. Iš tikrųjų, e, jau seniai žalia šviesa uždegta politinė, tai kokie, buša, kokie būtų šansai, ar bus galima išskleisti greitai um, tą e, operaciją surenkti. Jau buvo kalbama e, mūsų prancūzijos ministro, kad galbūt vasario pabaigoje. Uh, buvo žadama 500 karių, dabar neaišku, kokia bus situacija toliau. Antras dalykas, kaip Anas sakė, Libija jau gal metai yra um, gynybos po, uh, saugumo misija, tačiau jie uh, tenai, bet jau jie yra labai sunku dirbti, uh, turint omenyje sienų situaciją ir Prancūzija, Junktinė karalystė, Italija, tos valstybės individualiai reikia rengia mokymo misijas, reformuojant saugumo sektorių, kartais taip pat ir karinių elementų yra prie Libijos, o mums, kad yra sakoma, kad ES kolektyviai neturi patikimo um, institucinio pašnekovo Libijoje, kad galėtume vykdyti kolektyviai misijas, bet valstybės narės individualiai rengia tokias misijas, tai turint omenyje, kad biudžetas yra pakankamai didelis, ar nebūtų galima iš tikrųjų galvoti apie tai, kad kažkas būtų padaryta, nes dabar Libijoje ten nieko nedaroma, nežiūrint to biudžeto. Dar Bosnija politinė prasme yra priemonė, pakankamai teisinga, tai būtų pasakyti, bet karinė prasme kokia situacija. Pavyzdžiui, Altėje, tarkim, Bosnija Hercegovina vykstantis įvykiai dabar rodo, kad tikrai visiškai netinkama tai, kas yra daroma ten ES, reikėtų galvoti galbūt apie tos misijos ateitį, nes tikrai Indija yra nebeaktuali, turint omenyje visus ekonominius, politinius, socialinius dalykus, tos visus neramumus, kuriuos pergyvena Bosnija Hercegovina. Thank you. Thank you very much for your... Ačiū. Ačiū Jums visiems už e, klausimus, ponė Salafranka, ir aš Jūsų pasilgau. Iš tikrųjų, pastaruoju metu daug dirbome. Norėčiau paminėti tris dalykus. Pirmiausia, daug kas minėjo Ukrainą ir mūsų įsipareigojimus padėti Ukrainai arba tarpininkauti. Ir mes kalbėjome su, ir su opozicijos vadovais, ir su prezidentu, ir su vyriausybė, ir su pilietinė visuomenė. Ir sakėme, kad mes nesikišime, bet esame pasirengę, norėtume padėti, paremti, kad ir kaip, kaip būtų tinkamiausia. Iš patirties galiu pasakyti, kad priklausomai uh, nuo skirtingų klausimų, kur galime teikti pagalbą, yra reikalingas skirtingas ir požiūris. Labai lengva sakyti, tarpininkaukime, bet, kaip žinote, ir aš žinau iš savo patirties, kad pastaruoju metu e, tarpininkavimas gali reikšti labai daug įvairiausių dalykų. Ir jeigu esame iš šalis iš išorės, tai labai svarbu žinoti, ką darome, svarbu būti naudingiems, svarbu, kad nesikištume padėdami. Bet mes esame aiškiai pasakę savo ketinimus. Toliau e, dėl privataus pokalbio. E, su Viktorija Nuland buvo patikta ta info, informacija YouTube. E. Na, tiesiog tai buvo privatus pokalbis. Šveicarija. Vyriausybė turi priimti sprendimą per trejus metus, kokiu veiksmu imsis. Ir kaip suprantu, ji netrukus pareng žalėje knygą dėl to, kai bus įgyvendinamos referendumo nuostatos. O dabar, ypač komisijoje ir mūsų tarnybos, kitose tarnybose mes nagrinėjame Lisabono sutartį ir e, ieškome galimybių, kaip reikėtų dirbti toliau ir kaip tai paveiks visus kitus susitarimus su Šveicarija. Kaip žinote, pagrindinės partijos nenorėjo tokių rezultatų, taigi jos irgi turės pagalvoti, kaip elgtis. Bet judėjimo laisvė yra iš, vienas pagrindi, yra iš pagrindinių dalykų ir e, tai bus labai svarbus dalykas priimant sprendimą dėl to, kokį kelią rinksimės, kad e, būdami tokioje pozicijoje galėtume priimti tinkamiausią sprendimą dėl Kubos. E, tas naujas veiklos būdas yra labai teigiamas, žadantis ir iš esmės tam pritarėme, mums reikia laikyti savo vertybių, savo įsitikinimų e, ir įgyvendinti savo įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Kaip žinote, tas sprendimas buvo patvirtintas vienbalsiai ir tai geras sprendimas. Pone Gomes, tikrai pritariu Jums dėl moterų. Mes daug diskutavome ir su, su Ukrainos vadovais ir pačioje Ukrainoje, ką būtų galima padaryti dėl to spaudimo, dėl paramos teikimo, kaip tinkamiausia būtų elgtis ir e, vyko ir saugumo konferencija Münchene ir mes daug tuo klausimu kalbėjome su valstybėmis narėmis ir su opozicijos lyderiais. Taigi žinome, kad turime daug įvairiausių galimybių. Galėčiau dabar pasakyti tik tiek, kad nei viena iš tų galimybių nebuvo pašalinta. Bet pora dalykų yra labai svarbus. Mes norime, kad būtų imtasi teigiamų veiksmų einant pirmin. O antra, E, diskutuodamas su vyriausybės atstovais ir su pirmininku, su prezidentu Ukrainoje, aiškiai pasakiau, kad mes nagrinėjame visas šias galimybės. Ir ši žinia buvo aiškiai ir tinkamai suprasta. Dėl Centrinės Afrikos Respublikos misija ten turėtų pradėti veikti labai greitai. Tikiuosi, kad ta misija nepradės veikti tada, kai jau genocidas įsigalės. Ir reikia iš Europos Sąjungos perspektyvos užtikrinti ir pasakyti, kad ta misija nėra tokia paprasta ir lengva. Metams bėgant mes visi geriau supratome, kaip galime veikti ir ką geriausiai galime padaryti. Bet greito reagavimo pajėgos su ES vėliava tai mm, ne tai, ne tas tikslas, kurio mes siekiame. Ir valstybės narės yra mūsų šeimos sudėtinė dalis ir jos turi daryti tai, ką gali geriausiai ir taip pat turėtų prisidėti prie misijų vietoje. Mums ypatingai gerai sekasi e, surenkti misijas, kad jos atliktų tai, ką mes sakome yra reikalinga padaryti ir kad jos liktų ten tol, kol reikia. Mes e, yra devyn, Atalanta buvo atliktas darbas, 95 procentai piratavimo panaikinta ir reikia galvoti, kaip dirbti toliau. Mūsų atliekamas darbas yra labai vertingas. Ir komisijos narys irgi nagrinės operacijų plano sudėdamasis dalis, ar mes karinis komitetas taip pat nagrinė šiuos klausimus ir tikėkimės pritars tam Dėl kito klausimo jau daug valstybių narių pasisiūlė padėti toliau dėl Libijos. E, daug valstybių narių aktyviai dirba Libijoje, bet aš norėčiau pasakyti, kad ES ir JAV turi dirbti kartu. Ir mes dabar Glaudžiau bendradarbiaujame su savo partneriais JAV ir Vašingtonė šią savaitę aptarime ne tik saugumo sektorių, bet ir institucinę sąrangą nes Libijoje šiuo metu yra daug problemų ir labai sunku sukurti institucijas, turint galvoje tą situaciją, saugumo situaciją, kuri prastėja ir kuri yra nevienoda. E, kai ministras pirmininkas negali nusileisti lėktuvu, tai suprantate, kokie yra sunkumai šalyje. Koordinacija tikrai yra labai svarbus dalykas ir jos niekada nebus per daug, atvirai tariant. Pone Nic, dėl Sirijos. Išvados dar nėra parengtos, nes tik praėjusį mėnesį E, vyko tas pokalbis. Taigi valstybės narys prieimė sprendimą, kad reikėtų padiskutuoti tuo klausimu. Ir manau, kad tai buvo tinkamas sprendimas. Nebuvo nesutarimų, buvo tik tai noras išsiaiškinti, ar ko nors trūksta, ar mes galėtume kaip nors pastumėti situaciją pirmin daugas. Tame tarpe ir aš buvome susitikę su Sirijos, Sirijos opozicijos lyderiais ir regione ir e, teritorijų ir mes tengiamės daryti kuo didesnį spaudimą. Ženevoje aš sėdėjau su ministru atstovaujančiu tą režimą ir mes ilgai diskutavome šio klausimu ir darėme viską, ką galime ir tas procesas turi judėti pirmin. Manau, kad visi tam pritarė. Pone Šivalov, ministro pirmininko pavaduotojas. Tikrai kalbėjo apie muitų sąjungą, buvo pradėtas kalbos gegužė ir prezidentas Putinas daug kartų kalbėjo apie muitų sąjungą. Ir mums reikia irgi pagalvoti apie tai. Mes žinoma irgi kalbame su Rusija tuo klausimu. Dėl Ukrainos, manau, jau atsakiau į klausimą dėl sankcijų ir dėl Viktorijos. Pone Hambak. dėl ar ES gali būti tarpininkas Ukrainoje. Svarbu, kas yra, ką reiškia tarpininkas. Aš buvau susitikusi su prezidentu ir jis daug valandų noriai diskutavo su manimis, buvau susitikusi ir su opozicijos vadovais ir Ukrainoje ir Münchenė visai neseniai. Mes pasiūlėme visokiojo pagalbą kas galėtų būti naudingiausia. Ir dėl, ar dėl teisinių klausimų, ar dėl konstitucinių klausimų, ar dėl asmens, kuris galėtų aktyviai padėtų, bet mes aptarėme visus tuos klausimus ir pasižiūrėsime, ar jie pasinaudos mūsų pasiūlymu. Dėl bendradarbiavimo su Ukraina. Susitarimas tikrai ne pabaiga. Galima įvairiai interpretuoti, kokie santykiai, kaip susiklosti santykiai su Ukraina ir kiekviena valstybė narė gali juos interpretuoti kitaip, tačiau visi pritarė tam, kad susitarimas ne pabaiga, kad mums reikia stiprinti ir gilinti santykius ir pasirašius susitarimą dėl Bosnijos. Kaip užtikrinti, kad neišsirutulios konfliktas E, tas konfliktas, etninis konfliktas gali kilti ir mums reikia dirbti tuo klausimu. Mes jau ir pastarosiomis dienomis esame matę, kaip galima tam tikras diskusijas dėl ekonomikos klausimų pakreipti netinkamą linkmę. Taigi ačiū Jums visiems už pastabas ir klausimus. Dėkuoju Jums už tai. Dėl vidurio rytų taikos proceso Džonas Kerry tikrai atliko puikų, puikiai dirbo. Jis atsidėjęs šiam klausimui ir kalbėjausi, kokie planuojami veiksmai ir, ir kokie yra prioritetai. Tikrai daug dirbama su Izraeliu. Keris tengiasi parengti sistemą, kurią pristatys. Sefelidinė yra pagrindinė dėrybininkė, vyriausioji dėrybininkė, aš su jie irgi labai dažnai bendrauju, Savera Kat atsakinga už Palestiną. E, Palestinos pusė ir vyksta diskusijos, aš neklausiau detalių, bet manau, kad tos diskusijos yra teigiamos. Dėl pono Beneto, žinote, bet kokioje koalicijoje esama skirtingų nuomonių, skirtingų įsitikinimų. Aišku tai, kad Izraelyje e, siekiama užtikrinti saugumą ir manoma, kad geriau pasirašyti susitarimą, negu nepasirašyti. Ir ministras pirmininkas būtent tai ir pabrėžė. Mes sakėme, kad teiksime visokiojopą beprecedentę pagalbą ir taip ir padarysime ir manau, kad tai svarbu. Pone Med, jūs klaus, teigiate, kad mes kišamės. Ne, mes nesikišame. E, prieš aukščiausiojo lygio susitari, susitikimą. Parlamente vien balsiai buvo susitarta dėl to susitarimo. Bet staiga iškilo problemos ir išgirdome, kad problemos yra trumpalaikės, dėl ekonominės. Taigi aš vykau pasikalbėti, kokie yra tie trumpalaikiai poreikiai, kokios problemos, kaip mes galime padėti. Ir vizitų metu stengiausi pasikalbėti su visais. Ir buvo aiškiai pasakyta, ir mes aiškiai pasakėme, kad mes nesipainiosime į kitų reikalus. Bet e, mes turime atsakomybę tam tikrą, mes atsakingi už susitarimo pasirašymą, taigi mes tiesiog vykdome savo įsipareigojimus ir siūlome pagalbą. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad Tai yra Ukrainos sprendimas, ne ES sprendimas. E, aš sakiau, e, ne, nekurkit nu, su žodžiu Ukraina, tiesiog stenkitės plėtoti dialogą. E, bet tai turėtų būti ukrainiečių suplanuotas sprendimas. Toliau dėl operacijų vadovo. Uh, Taip, e, dėl kelionės Estija pasiūlė pagalbą ir kelios kitos valstybės narės pasiūlė pagalbą. Tikrai detalių visų nežinau, nes vadovas rengia planą. Ir dabar jis ruošia pristatymą kariniam komitetui dėl to, kaip bus, būtų galima pradėti galim, kaip politinis saugumo komitetas galės pradėti vykdyti misiją ir pradėti tai kuo greičiau. Dėl, dėl Bosnijos regionas iš tikrųjų mm, grįžta atgal ir kai kalbama su lyderiais, matosi, kad jiems reikalinga parama. Labai ačiū. Kągi, dabar steiksiu žodį kitiems nariams po vieną minutę, tam, kad ir jūs galėtumėte pateikti savo klausimus, pane Ibra Zahič. Prašom. Ačiū. Aš norėčiau grįžti prie Bosnijos klausimo, nes na, ne visai supratau jūsų atsakymą į ankstesnį klausimą. O būtent kaip mes galime užtikrinti, kad tas konfliktas, kuris dabar jau yra Bosnijoje, dar labiau nepaštrėtų. E, žiniasklaidoje pasirodo teiginių, kad kai kas norėtų, jog ES tarsi prisidėtų prie šio konfliktą ir esą iš to ES galėtų turėti naudos. Taip pat yra ir kitų nuomonių, kad ES turi laikytis atsargios pozicijos ir nesikišti. Aš norėčiau sužinoti, ką Jūs manote ir e, kaip Jūsų nuomonė turėtų būti e, elgiamasi toje situacijoje. Ačiū pirmininkė, aš norėčiau pateikti klausimą dėl savo šalies norėčiau pateikti jūsų, pateikti klausimą dėl dviejų uh, italų uh, jūreivių, kurie uh, šiuo metu yra laikomi Indijoje be teismo. Uh, ir uh, Italija tam nepritarė. Indija yra didžiulė šalis, ji norėtų tapti viena svarbiausių pasaulio šalių, bet panašu, kad e, Indija nesilaiko tarptautinės teisės. Likščiol ir ES reakcija buvo labai santuri. E, aš manau, kad ES turėtų įsikišti tam, kad būtų išspręsta ši problema. Ačiū. Ja, Frau Ashton, dank, dass Sie da. Pone Pak, ačiū. Pirmininkė, ačiū ponė Ešton, kad pas mus atvykote. Aš norėčiau patikti klausimų apie Bosniją. Federacijoje šiuo metu vyksta e, įvairios demonstracijos. E, Serbs, e, Serbijos Respublikoje situacija yra ramesnė, bet daug serbų iš tikrųjų dabar vyksta į Belgradą. Problema yra aštri, ją reikėtų spręsti. E, jie patys e, tos problemos nesprendžia. Iš tikrųjų, e, bandoma tą problemą išspręsti, bet komisija veiksmų nesijama. Aš manau, kad aukštų lygmenių reikėtų įsikišti. Jūs sakėte, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje e, trūksta vadovaujančių politikų. E, iš tikrųjų, dabartiniai politikai nieko nedaro. Kaip Jūs manote, ar mes šį klausimą turėtumėm spręsti kartu? Baronienė Ešten. Bosnija ir Hercegovina e, yra Europos užkampyje. Ji tarsi nematoma Europos Sąjungai ir e, Europos Sąjungai e, ši šalis nelabai net ir įdomi. Ir e, man atrodo paradoksalu, kad buvo sudarytas istorinis susitarimas tarp Bosnijos ir Hercegovinos ir Kosovo. Uh, bet tarp ES ir Bosnijos Hercegovinos toks e, sustarimas nebuvo sudarytas. Man atrodo, daugiau e, laukti nebegalima, reikimtis veiksmų. Tikrai manau, kad būtina dabar įgyventinti Daytono sutarties pakeitimus, ne tik turint omeny Bosnijos ir Hercegovinos ateitį, bet ir siekiant normalizuoti situaciją regione, užtikrinant taikų e, gyventojų sambuvi. Taigi aš pasisakau už vadinamąją uh, fast track uh, sparčiąją programą, ne vien tik tais užtikrinant e, e, Bosnijos ir Hercegovinos įstojimo Europos Sąjungą, bet ir pagalbą pas, šaliai pasikeisti, pažiūrėjau, pakeisti ir konstituciją. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau e, grįžti prie Magnitskio bylos. Šiandien ryte mes diskutavome apie naują rekomendaciją tarybai E, e, dėl 32 e, pavardžių sąrašo. Tai yra sąrašas tų asmenų, kuriems turėtų būti taikomos su vizomis susijusios sankcijos. Aš norėčiau pasterauti, koks yra 2012 metų rekomendacijos, kurią patvirtino parlamentinė asamblėje likimas, Jeigu Europos parlamentas patvirtins naują rekomendaciją, kaip Jūs manote, kada e, ji bus įgyvendinta, kada ji pasirodys ir Jūsų darbo atvarkėje? Ačiū. Lady Ashton, wir haben. Lady Ashton. 2008 metais e, olimpinių žaidinių šešėlėje tarsi uh, E, vyko e, Rusijos ataka Šiaurės Osetijoje prie Gruzijos. Dabar e, prasidėjo olimpinės žaidynės Sočyje. Ir mes kalbame, ir mes nuolat girdime apie tai, kad reikia pabaigti įvykius Maidane. Ukrainos opozicija sako, kad vis daugiau uh, Rusijos kariškių persirengia ukrainiečių kareivių uniformomis ir jie tarsi apsimeta e, instruktoriais. Tokiu būdu e, Rusija tarsi vykdo tylę invaziją. Ką reikėtų daryti? Žinome, kad ir mūsų pokalbių, telefoninių pokalbių yra um, klausomas ir jie paskelbiami viešai. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu pateikti klausimą dėl Centrinės Afrikos Respublikos. Galbūt reikėtų pasimokyti iš patirties, kurią įgėme e, Čade 2009 metais. E, vykdant tą misiją buvo susidurta su logistiniais ir kitais sunkumais. Kaip manote, ar Afrikos sąjunga galėtų po šešių mėnesių perimti misiją iš Europos sąjungos? Uh, Taip pat, e, e, ką Jūs manote apie priemonės skirtas kovai su terorizmu? Buvo pateiktas skubių priemonių sąrašas, jis yra tinkamas, bet galbūt reikėtų sudaryti ir Sirijoje veikiančių teroristų sąrašą. Ir dar vienas klausimas apie Zimbabvę vasario 20 dieną e, bus atšauktos kai kurios priemonės, bet kas atsitiks su Mugabiu? Kaip Jūs manote, ar Zimbabve padarė pakankamą pažangą tam, kad dabar jau būtų galima atšaukti tas e, taikomas priemonės? Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė. Praėjusią savaitę plenarinėje sesijoje vyko balsavimas dėl šešių rezoliucijų susijusių su Vakarų Balkanų šalių pažangos ataskaitomis. Noriu pateikti klausimą. Dėl sustarimo su Serbija ir Kosovu. Ačiū už tai, kad parodėte, kad e, diplomatijos dėka galima pasiekti neįtikėtinų rezultatų e, Kaip Jūs manote, kas atsitiks ateityje? Dabar egzistuoja įvyk, e, dar, dar egzistuoja pagreitis, juo reikėtų pasinaudoti siekiant e, stabilizuoti e, regioną. Dabar kalbame apie Bosniją ir Hercegoviną. Aš manau, kad mums reikia parengti labai aiškius planus, strategijas, uh, kuriems pritartų visos, pabrėžiu, visos valstybės narės ir turime tuos planus e, įgyvendinti be, be jokio dėlsimo, netidėliodami, nes tokia situacija nebepasikartos. Labai ačiū. Na, iš tikrųjų, tikrai mane šokiruoja e, tokios nuomonės, kad galbūt už konfliktų Bosnijoje ir Hercegovinoje slypi Europos Sąjunga. Noriu paminėti keletą dalykų. Tai nėra pirmas kartas, kai Sarajevo e, vyriausybė tarsi e, buvo įspėta, kad e, žmonės vadovavimu nėra patenkinti. Prieš porą mėnesių irgi buvo tam tikrų signalų ir kiekvieną kartą mes e, reaguodavome, duodami aiškę žinę e, ir šalies prezidentui ir kitiems, kad situacija negali išlikti tokia, kokia yra, kad žmonės tiesiog neapsiramins, kad kažką reikia daryti. Ir tikrai esu labai nusivylusi dėl to, kad nepaisant visų dedamų pastangų, uh, Ir beje, e, pane Hillary Clinton irgi buvo labai nusivylusi, kai mes e, nesugebėjome Bosnės ir Hercegovinos įtikinti, kad ji prisijungtų prie NATO. Dabar dėl Serbijos. Mes iš tikrųjų e, ir taip pat ir JAV galime šiam regionui padėti. Ir būtent tai mes turime ir dabar kartoti. Mes e, tikrai investavome labai daug energijos e, ir komisijos pusė, ir komisija nuolat teikia savo paramą. E, buvo palaikomi glaudus ryšiai, mes nuolat kiekvieną kartą darėme spaudimą tam, kad būtų išspręstas Serbijos ir Bosnijos Hercegovinos konfliktas. Reikia, mes nuolat sakėme, kad e, reikia laikytis regioninio požiūrio siekiant e, skatinti šalies pažangą ir kad mes padėsime iš e, ekonominės pusės. Situacija negali būti išspręsta, jeigu uh, politikai nenuspręs, kad šalis turi judėti link ES ir NATO. Tai gali duoti politinį pagreitį. Ir mes negalime jų priversti tai padaryti, mes galime tiesiog išreikšti viltį, kad šis įspėjimasis signalas juos privers apsigalvoti. Beje, tai e, nėra problema susijusi vien tik tai su etinėmis grupėmis. Mes matėme vairių signalų ir už Sarajevo ribų. Mes turime būti labiau matomi tame regione, turime um, kalbėti apie tai, kas gali atsitikti, kai yra toksai konfliktas. Mes e, diskutavome ir su e, Kroatijos, Turkijos, Serbijos užsienio reikalų ministrais, nes iš tikrųjų reikalingas atsakas. Reikia veikti iš vieną. Toliau dėl Italijos e, jūreivių. Kaip jau sakiau ir užsienio reikalų ministrų taryboje, iš tikrųjų tai kelia didžiulį susirūpinimą ne vien tik tais Italijos vyriausybei, bet ir visoms ES valstybėms narėms. Aš apie tai kalbėjau vakar ir su ministrais. Jeigu yra priimtas sprendimas, jeigu e, tie e, jūreiviai dalyvavo misijoje, kur buvo kovojama su piratais ir jeigu jie buvo areštuoti, tai turės poveikio kovos su terorizmu programoms. Mes tą labai pasakėme aiškiai, tą pasakė mūsų delegacija šį rytą. Aš tą išsakiau ir žodžiu, ir raštu. Buvau nekartą susitikusi su uh, užsienio reikalų ministru, um, įvairiais patarėjais ir apie tai kalbėjome. Klausimas susijęs ne vien tik tais uh, su mirties bausme, bet ir su taikoma teise. Jeigu tie jūreiviai bus nuteisti mirties bausme, tai tarsi Italija bus paskelbta teroristinė valstybė ir tai yra absoliučiai nepriimtina ir mes nuolat nenulstami tai kartosime. Toliau, pone Pak, dėl Bosnijos ir Hercegovinos. Praėjusią savaitę aš jau visiškai nesinė aš apie tai kalbėjau ir su Serbijos, ir Kroatijos, ir Turkijos užsienio reikalų ministrais ir sakiau, kad e, mes turime bendradarbiauti su įvairiomis šalimis tam, kad galėtumėm padėti Bosniai ir Hercegovinai, kur gyvena labai daug etninių grupių. E, Kosovo atstovai atvyks e, visiškai netrukus į Bruselį, bus e, tęsiamas dialogas ir su jais taip pat aptarsime Bosnijos klausimą. Ne vien tik dėl to, kad buvo pasiektas susitarimas, jie gali irgi būti tam tikras modelis visam regionui, kaip gali būti sprendžiamas problemos tinkamu būdu. Ir iš tikrųjų reikėtų bendradarbiauti su įvairiamis bendruomenėmis, uh, E, Bosnijoje ir Hercegovina, nesikoncentruoti tik su vieno regiono bendruomenė. Jau minėjau Serbijos ir Kosovo susitarimą, jis yra istorinis, to negalima neikti. Jūs teisingai pastebėjote, Jūsų pastabas yra teisingos. Iš tikrųjų, galima kalbėti ir apie politinę, ekonominę stagnaciją, nedarbo lygis yra aukštas, verslas nesiplėtoja. Ir iš tikrųjų Ir iš tikrųjų mes turime žmonėms padėti, jiems turime pasiūlyti išeitį. Mes žinome, ką galime daryti, bet reikia susitikti ir su šalies vadovais tam, kad būtų galima priimti e, svarbių sprendimų. Taip pat buvo pateiktas klausimas dėl Magnitski bylos iš tikrųjų kalbame apie neprecedentinį atvejį. Buvo um, E, priimta, e, priimtas teismo sprendimas po žmogaus mirties. Tai yra tikrai labai ypatingas e, atvejis pažydinėjimo žmogaus teisės. Nuolat apie tai kalbame užsienio reikalų taryboje, galbūt ne visi tai prisimenate, bet mes nuolat tą darome. Ir kaip sakau, mes turime įvairių galimybių. Mes, bet mums reikia vienbalsiškumo tam, kad galėtumėm kažką daryti ir e, Rusija taip pat tą ko puikiausiai supranta. Pana Šuls tyravosi dėl Gruzijos, dėl Sočio, ką Rusija darys. Na, turime palaukti ir pasižiūrėti. Tikrai nežinojau, kad yra tiek daug e, rusų patarėjų Ukrainoje. Aš pati jų nemačiau, bet jūs visiškai teisus tokia atveju yra. Uh, Rusija teikia paramą Ukrainai, Rusija tai ginčia, bet jinai kišasi į konfliktą kaiminėje šalyje. Bet Rusija neva sako, kad jie tik tais padeda Taip pat buvo patiktas klausimas apie Centrinę Afrikos e, Respubliką. Mes visą laiką stengiamės išmokti savo pamokas, kai vyksta kokia nors misija, e, ją paskui reikia tęsti, turi vykti e, ir karinis bendradarbiavimas. Na, galima būtų prisiminti ir Atalanta misijas. Ir iš tikrųjų labai svanku svarbus bendradarbiavimas, nes e, taip galima geriausiai keistis turimą patirtimi ir žiniomis. Ir tai tikrai labai padeda organizuojant logistinius aspektus. Afrikos sąjunga jau prisideda prie misijos Centrinės Afrikos Respublikoje. Dabar gal, kalbama apie jungtinių tautų misiją, kuri bus pradėta rudenį ir tuo tarsi bus pratesta mūsų misija. Aišku, bus bendradarbiaujama ir su Afrikos sąjunga, bus dirbama pagal jungtinių tautų saugumo uh, asamblės rezoliuciją. Dėl kito jūsų klausimo man dar reikėtų gauti daugiau informacijos, bet jūs žinote, kad mes labai rimtai vertiname visą e, informaciją. Dabar dėl Zimbabvės ir procedūros. Man atrodo, aš galėčiau teigiamai atsakyti jūsų klausimą. Taip, iš tikrųjų mes taip manome, ne vien tik tais, kad e, vyko didžiulės diskusijos tarp valstybių narių, kai kas į tas diskusijas tikrai labai įsitraukia. Mes taip pat e, diskutuojame ir su politikais vietinių lygmenių, kai kurie iš jų atvyksta ir į Bruselį. Jeigu e, viskas pasisuktų netinkama linkme, mes galėtumėm ir atsitraukti. Bet ko gero turėtumėm siekti judėti prieki. Mes šiandien ryte diskutavome apie tai, kokią pažangą yra padariusi Zimbabvė ir aš manau, kad mes irgi turime į tai sureaguoti. Ponas Kuken teiravosi apie Serbiją ir Kosovą ir apie stabilumą regione. Taip, iš tikrųjų, tai prisideda prie stabilumo regione. Nepritariu tam, kad mes turime brutaliai gyvendinti tai, ką turime padaryti Bosnijoje ir Hercegovinoje. Tai būtų tam tikras prieštaravimas. E, žmonės Bosnijoje ir Hercegovinoje turi suprasti, kad tam, kad šalis pajudėtų į priekį ir jie turi imtis kažkokių tai veiksmų. Ačiū, dar turime laiko keliems klausimams. Mas lygiai. Ačiū, pirmininkė. Ana Imbrisadevičius kalbėjo švediškai, aš kalbėsiu lenkiškai. Pani Visoka Przedstawiciel, muszę na moment jeszcze wrócić. Gerbiam vyriausiai galiotinę. Norėčiau aptarti Gruzijos klausimą labai trumpai, jeigu leistumėt. Nes esu pranešėjas, rengiu pranešimą dėl Gruzijos Europos parlamente. Panašulcas užsiminė apie šį klausimą. Uh, Iš tikrųjų, eitų kalba apie Abhaziją ir saugumo klausimus Sočyje. Būtent tai mus dabar labai neramina. Paskutinėje rezoliucijoje patvirtintoje Strasbūrė mes pasakėme, kad yra problema dėl e, sienų šiame regione. Visos infrastruktūros yra koncentruojamos tam tikrose regionuose, kurie aiškiai kontroliuojami, policija kontroliuoja mm, tas vietas, labai problematiška yra situacija, gal galėtumėm gauti atsakymą dėl to. Bronienė Ešten, turiu klausimą dėl Sirijos ir dėl cheminio ginklo naikinimo. Cheminis ginklas neva naikinamas, tačiau ir toliau miršta uh, žmonės, vaikai, žmonės žalojami, ligoninės nebeturi vaistų. Kaip toliau tęsiama ES iniciatyva sumažinti kenčiančių žmonių kančias? Dabar vyksta olimpinės žaidynės. Ar jų metu vyksta dialogas su Rusija, ar visas klausimas liko ant ledo? Mes tikrai neturėtumėm e, pamiršti pabėgėlių skausmo ir nelaimių, nes ir, net ir be cheminio ginklo galima labai žiauriai žmonės žudyti. Ačiū. Unlike the British Conservative spokesperson, I won't ask where you're going to. Norėčiau paklausti apie diskusijas dėl Ukrainos praeitą savaitę. Uh, kai kas parlamente ragina taikyti sankcijas, nesu tikras dėl to, taryba nieko nepasakėte, tai gal jūs galėtumėt pakomentuoti. Antras dalykas, tik nedaug užsiminėte savo komentaruose, bet aišku, bendarbiavimas su Rusija yra labai svarbus, kad e, Ženeva 2 veiktų, tai gal jūs galėtumėt kažką pasakyti dėl Rusijos vadovų sutikimo ir perspektyvų šio klausimu, gal būtų kažkokia jos įtaka, sprendžiant Sirijos konfliktą. Mm, ir taip pat Skopijos ministras buvo vakar vakarienė su jumis ir aš taip suprantu, kad jūs bandote sustabdyti tai, kas vyksta toje šalia, kad ne, tai nepersimestų į Bosnę. Su graikais daug kalbėjo apie tai, ką dar būtų galima padaryti per jų pirmininkavimą. Tai gal ir jūs tartumėt keltą žodžių dėl to, ką mes galėtumėm padaryti siekdami pažangos toje šalyje kandidatėje. Eh, Gracias, presidente. Eh, Señora Aston, un comentario y una pregunta. Ačiū, pirmininkė. Baroninė, aš ten vienas komentaras ir vienas klausimas. Komentaras yra toks. Labai dėkoju už tai, kad pasakėte, kad laisvas asmenų judėjimas yra labai svarbus, čia dėl Šveicarijos referendumo. Kitas tai klausimas yra dėl JAF, ar jūs, ką jūs pasakėte kolegoms vakar, kokie bus lūkesčiai iš uh, kito mėnesio susitikimo su Obama Briuselėje. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je izjavio kako je tijekom ove krize Ačiū, pirmininkė. Bosnijos ir Hercegovinos valdžios atstovas yra pareiškęs, kad palaiko ryšius su Turkijos užsienio reikalų ministru ir paprašė um, Turkijos pagalbos. Gal galėtumėt pakomentuoti tokį pareiškimą, turint omenyje, kad jūs pasakėte, kad ES turi imtis lyderio vaidmens. Uh, šio klausimu. Ar kalbėjotės su tuo Bosnijos Hercegovinos atstovu, kuris paprašė Turkijos pagalbos, kokių konkrečių žingsnių įmasi mm, Europos Sąjunga? Mination. Pone Ašton, ačiū, kad atvykote, sveikinu Jūs su nominacija Nobelio premijai. Dėl Bosnijos ir Sagovinos, mm, aš suprantu, kad pirmanį Jūs jau vyksite į Bosniją ir džiugu dėl to, bet dėl to, ką pasakė Anai Brisadžič ir panas Kukan. Uh, Atika dabar yra tarsi šmėkla Bosnijoje Hercegovinoje. Tai iš tikrųjų tam tikrus sprendimus reikia primesti, nes žmonės nebepasikė vietos politikais. Jeigu mes norime įveikti dabartinę krizę, mes turime kažką tai duoti, kažkokį tai rezultatą. Tai manau, kad žmonės tikisi, kad jūs būsite e, tas asmuo, ta institucija, kuri atneš sprendimą. Aš labai pas, pasakau prieš tai, kad būtų Sidifinčiai atvejs atidėtas. Tikrai jokių apiejimų, jokių perlipimų, čia pagrindinės teisės. Iš tikrųjų, pirmininkavimas yra labai keistas. Trys, gal, gal bus trys, keturi metai, bet paskutinį kartą, kas buvo reikia pertvarkyti konstituciją, kad e, ta valstybė galėtų veikti. Ir dar vienas dalykas, žmonės tikrai dar ko tikisi, kad jūs priversite vietos politikus kažką padaryti ir su ekonomika. Kalbėtas nutrauktas. Skova. Ačiū. Pirmininkė, vyriausiai galiotinė. Gal galėtumėt pakomentuoti, kokį bendrą planą galėtų sudaryti JAV, ES su JAV dėl Ukrainos? Uh, Mm, kokia yra jūsų patirtis asmeniškai šio klausimu. Taip pat norėčiau pastirauti dėl energetikos klausimų, siejant tai irgi su Ukraina. Mes jau turime susitarimą būtent šioje srityje. Bet girdėjome, kad Ukraina yra nusivylusi to susitarimu. Ar turime kokį teisinį pagrindą, kad galėtumėm su Ukraina dirbti tuo klausimu, nes Ukrainai tikrai dar labai reikia modernizacijos. Tai ar galite pakomentuoti tai? Ačiū, Varoninė Aštin, du trumpi klausimai. Ka, ko jūs tikitės iš mūsų dėrybų su JAF ir Kanada dėl um, ES vizų sureguliavimo? Uh, kada bus rezultatai, kada bus vienodai traktuojami visi ES piliečiai. Kaip žinote, dar yra penkių valstybių narių piliečiams keliami reikalavimai gauti vizas į JAV. Dar vienas dalykas mus labai nerai, neramina pasikeitimai buvusio komunistinėje valstybėje. Kokie yra EIVT ir valstybių narių diplomatijos uh, Um, veiksmai dėl, pavyzdžiui, slaptųjų tarnybų, būsų komunistinių tarnybų darbo, ar jūs turite kažkokių tai uh, kontaktų, ką jūs darote, ar tikrinate, ką nors. Hmm? No, no. For... Ne, ne, neatsakysiu. Tai ar dar į keturis klausimus atsakysite, panas Kazak, tada. Уважаема баронес Аштен, ще ви върна на въпроса за Ирак. Labai ačiū, baroninė Aštena. jeigu leisime, sugrįžčiau prie Irako klausimo. Jūs sakėte, kad regione stiprėja smurtas. Prieš kurį laiką Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, e, kur kalbama apie baisę turkmenų mažumų situaciją tame regione. Matėme prievartavimų, žudimų um, atvejų, sprogdinimų, išpolių. Žmonės mm, nužudyti vien dėl to, kad jie gyvena Kurkuk regione, kur kurdų ir Irako valdžia turi atitinkamus interesus. Uh, Aš manau, kad ES nepakankamai padarė, bandydama apginti tas mažomas. Gal galėtumėt pakomentuoti plačiau, ką mes galėtumėm padaryti pagerindami situaciją? Ir dar. Ir dar trys svečiai, panas Plenkovič. Ashton, Ačiū, ponė Brokai. Pane Aštin, aš atidžiai stebėjau, kokie, kokios yra jūsų pastabos dėl, dėl Bosnės ir Sagonos. Ir manau, tikrai turime būti atsargus, kad nebūtų tokio socialinio susiskaldimo ale Bosnė Hercegovina. Nes viskas aišku, dėl federacijos iš esmės viskas yra sutelkta vieno, viename regione. Taigi, manau, kad. Uh, ponas Sorens kartu su Paminsku, su visa ta karinė operacija, su visomis jūsų pastangomis, su jūsų vizitu pirmadienį. Man atrodo, turime veikti labai greitai ir konkrečiai, kad stabilizuotumėm situaciją, kad Bosnija ir Hercegovina toliau išliktų kelyje į Europą, į Europos Sąjungą. Tikrai negalime pakartoti vėl istorijoje jau padarytų klaidų. Hvala lijepo, baronice Ešton. Vi ste rekli da Ačiū, ponė Ashton. Jūs sakėte, kad konfliktą sukėlė mm, žmonių nepasitenkinimas. Mes žinome, kad reikia saugumo kad investuotojus būtų galima pritraukti į tą šalį. Aš esu iš Kroatijos, taigi mane labai domina tai, kas vyksta Bosnijoje Hercegovinoje, bet ne tik mane, aišku. Ir Europos Sąjunga bendrai rūpis, rūpinasi tuo, kas vyksta Bosnijoje Hercegovinoje, nes juk turime rytinę sieną su jais ir manau, kad Bosnijai Hercegovinai nėra kitos alternatyvos kaip Europos Sąjunga, bet aišku, reikia rasti sprendimą. Taigi aš noriu paklausti, ką mes galime padaryti, padėdami raminti situaciją, kad būtų pasiekta pažangos, ką jūs galėtumėte padaryti. Uh, madam, uh, thank you very much, uh, Mr. President. Ačiū, pirmininkė. Uh, Pone Ashton, kolegos, uh, su visa pagarba tam, kas buvo pasakyta dėl Bosnijos Hercegovinos, uh, leiskite man pasakyti štai ką. Kirdama jūsų ir mūsų laiką, aš kalbėsiu trumpai, taigi tik vienas trumpas pareiškimas ir du klausimai. Uh, Reikia suvokti sudėtingą socialinę situaciją žmonių nepasitenkinimą, kurį jie reiškia. Mes turime turėti omenyje, kad neramumai, vandalizmo aktai nėra e, visą tai, ką mes matome, nėra um, kilę dėl socialinių dalykų. Ir dabar du mano klausimai. Ką ES gali padaryti, kad apgintų mažumų teises, mažumas nuo to smurto ir kaip mes galime apginti e, tuos žmonės, kurių yra mažiausiai trijose tose Bosnijos ir Hercegovinos rinkiminėse apygardose. Ir taip pat, ar mes žinome, kad tam tikri procesai gali vėl išnirti prie, prie, prie užpakalinės duris, mums bandant spręsti tai, kas Bosnijoje ir Hercegovinoje dabar akivaizdžiai vyksta. Thank you, Mr. President. Ačiū pirmininkė. Pabandysiu atsakyti į visus klausimus. Pradėsiu nuo jūsų, ponė Lyze, kai jūs kalbėjote apie Gruziją, policijos vaidmenį, sienų klausimą. Aš tikrai suprantu susirūpinama dėl Abhazijos, Pietų Osetijos, dėl policijos veiklos ten. Aš suprantu, kad Gruzijos valdžia šiuo metu. Uh, uh, vykdo tam tikrus spigliuotos vėlos veiksmus, ką mes stebime su susirūpinimu, iš tikrųjų labai svarbu žiūrėti vietoje, kas vyksta ir turėjau kalbėti apie Gruzijos teritorinį integralumą. Tai yra labai svarbu. Me, labai svarbu, kad pasirašinime sutarimą su Gruzija ir kad Gruzija jaustų mūsų visus tvirtą palaikymą judėti į priekį. Labai svarbu, kad mes ir toliau darytumėm spaudimą, kad būtų tas sprendimas, kai buvo susitartas, kad būtų tas konfliktas užbaigtas kad sprendimas tikrai būtų priimtinas ir mes kalbame būtent, kad tai turi būti Gruzijos teritorinis integralumas. Taigi tai, to, to žinia labai iški ir jį reikia gauti rezultatus dėl to. Toliau dėl Sirijos, dėl tos pagalbos pabėgėliams ypatingai. 6,5 milijono yra viduje perkeltos menų Sirijoje. Kaip žinote, Yra labai daug milijonų žmonių, kurie kenčia tiek šalies viduje, tiek už jos. Mes daug, esame didžiausias donoras kartu su valstybėmis narimis ir Kueito konferencijos sausį įsipareigojama papildomų lėšų teikti. Ir jungtinių tautų dar papildomas tas yra surinktas fondas, bet aišku, to nepakanka, nepakaks, kol situacija blogės. Aišku, problema su vaisiais yra, reikia, kad pakankamai būtų pinigų nupirkti visam tam, ką reikia, bet antra reikia reikia dar visą tai, kas nupirkta nuvežti į vietą. Ir kai konfliktas vietoje vis sunkiau suvaldomas, ta prasme, kad yra skirtingos grupuotės, tai paliaubas daug sunkiau kontroliuoti. Mm, ir tai, kas yra integruota į Ženevą 2 procesą, visos tos paliaubos suknės nutraukimai ir taip toliau, labai sunku visą tai suvaldyti, sukontroliuoti, bet to reikia dar tos labai sudėtingos visos įrangos, kad jį patektų iki gyventojų. Tai iš tikrųjų, galvojant dar apie Ženevos 2 Mm, proceso derliaus nuėmimą, tai tikrai sudėtinga. Aš tikiuosi, kad gausime daugiau lėšų tikiuosi to. Ir dar mes tiesa turime galvoti apie Sirijos atkūrimą, atstatymą po to, kai viskas pasibaigs, o tai bus milžiniškas darbas ir jau dabar reikia apie tai pradėti galvoti. Richard Houts, džiugus mm, matyti sankcijos e, ir taryba, kuri tylėjo, tylėjo išvadose, bet ne savo darbe. Tai kaip aš jau sakiau, mes savo priemonių pakete, tai vadinamame, turime visą spektrą priemonių ir stengiamės panaudoti tinkamiausias, kad užtikrintum, kad žmonės būtų apsaugoti, kurie bebūtų. Mes turime užtikrinti ir pagalbą, ir, ir palaikymą, ir turime užtikrinti pajėgumus atlikti tai, kas yra reikalinga papildomai. Bendras požiūris visuomet yra pasistengti, užtikrinti dialogą, kad jis būtų sėkmingas, kad būtų galima dirbti su žmonėmis pasistengti padėti tiems, kurie tikrai nori judėti į priekį Dabar vertinant tą smurtą, Ukrainą, tie, kas vykdo tą smurtą, turi būti patraukti atsakomybėn. Ir taip, kad tai būtų skaidru, atvira, aišku, aiškiai užtikrinant, kad žmonės jaustų, kad teisingumas yra įvykdytas ir tikrai matosi, kad jis įvykdytas. Taigi to, ko reikia požiūrio, mes tengiame sustabdyti dabar tai, kas mūsų manimų žmonėms labiausiai rūpi, tai yra smurtas prieš žmonės. Paskui yra ta visas tas klausimas dėl politinės krypties Um, Rusijos bendarbiavimas dėl Sirijos mes kalbėjome, kalb, kalbame su Rusijais nuolat um, dėl to ne tiek formaliame dialoge, bet ir mūsų kitose sutikimuose. Mes puikiai bendarbiavame su Rusija dėl Irano. Kitas Irano dėrybų raundas turėtų prasidėti kitą savaitę dėl visapusiško sutarimo. Rusai dalyvauja, yra pagrindiniai partneriai, lygiai taip pat kaip ir mūsų vidurio rytų taikos procesuose. Taigi yra puikių pavyzdžių, kad mes galime bendarbiauti dėl Sirijos. Taip eina kalba ir apie humanitarnę pagalbą ir um, pastangas užtikrinti, kad Ženeva 2 būtų sėkminga. Su Nikola Popovu praeitą vakarą stikau ir kalbėjomės apie Makedoniją. Ehm, vyksta, vyksta tie procesai, yra tam tikrų judėjimo ženklų. E, džiaugiuosi, kad jūs atidžiai stebite. Tai ehm, noriu pasakyti, kad tikrai šiuo momentu mes puikiai suprantame, kaip viskas delikatu ir galiu dar kartą kitaip pabrėžti, kad pažiūrėkime į tą potencialą. Uh, Mm, kuris atsivertų, jeigu būtų išspręstas tas lausmas visai šaliai. Ir aš būtent tą žinią bandžiau praeitą vakarą ir perduoti um, ponui Milanmonui. Atsakyčiau dėl JAV kaip sakiau, buvau JAV šią savaitę, nuolat palaikau ryčius su jais. Dėl vadovų sutikimo darbo tokia dabar formuojama, lankysiuos trečiadienį Baltosiuose rūmose, ketvirtadienį, aptarsiu tuos klausimus, taip pat vadovų sutikimo darbo atvarkė, bet plačiai vertinant, tai aišku, bus ekonominiai klausimai, be jokių abejonių, TTIP susitarimas bus apsvarstomas, taip pat sekretorius Kerry ir aš dalyvausime diskusijas ir, ir dalyvausime vadovų sutikime, tai bendarbiavimas tikrai labai glaudus, sakyčiau, ir efektyvus dėl tų daugelio klausimų, dėl kurių mes e, darbiaujame, tai aš džiaugiuosi, kad tai bus įtraukta į vadovo sutikimo darbo tvarkę. Ponui Štyr pasakyčiau, jūs klausėte dėl, klausėte dėl Turkijos e, ministro, užsienio reikalų ministro, kai vakar susitikau, mes ir iš ryto daug kalbėjomės ir vakare, vakarieniavome, daugiausiai mes kalbėjome apie bendradarbiavimą. Mes labai dažnai kalbame su Turkija dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir tos diskusijos, kurios mm, vyksta, mes aptarėme būdus, kaip padėti tai šaliai dabar. Ir aišku, mes tikrai stengsime įtraukti Turkiją, tą visada stengiamės padaryti. Nežinau, kas kreipėsi į juos, aš negaliu atsakyti jūsų klausimą. Ponui Keisna, dėl taikos primetimo, dėl to, kad mes turime primesti taiką. Manau, kad kai eina kalba apie tokį baisų karą, kokį mes matėme Balkanuose, tas sprendimo primetimas buvo lemiamas, kad bent jau būtų užbaigtas tas karas. Aš manau, gal, tik, gal bent tie galiu pasakyti, bet šioje situacijoje aš nesu tikra, kad iš tikrųjų e, ji gali būti prilyginta bent kažkiek supanašinta su tą situaciją, kokią kažkada matėme. Tai aš manau svarbiausia, kad tie lyderiai, kurie išrinkti, turėtų galimybę judėti į priekį, jiems reikia padėti. Tai iš tikrųjų situacija visiškai kitokia dabar. Ir tarptautinis bendruomenės vaidmuo yra užtikrinti būtent, kad žmonės jaustųsi, jaustųsi kad jiems yra atstovaujama ir tikrai nekyla net jokių klausimų, kad būtų grįžta prie bet kokios formos smurto. Kas lankėtės, na, matėte, koks smurtas um, buvo, žmonės kiek kentėjo, matėte kapus žuvusių ir taip toliau. Iš tikrųjų, net neįmanoma įsivaizduoti tokios situacijos, kad būtų sugrįžta prie kažko bent panašaus. Tai, tai mes bandome visus kelius kaip nors mm, kažkaip padaryti, kad jie tą taiką prisimestų patys savo. Manau, kad tai būtų svarbiausia. Panas Kovačiap teiravosi dėl e, rezultatų tų diskusijų, kaip būtų galima sudėti sąlygas, kad visos valstybės narės turėtų judėjimo laisvę dėl, apie visas JAV. Mm, aš manau, kad jūs nesitikėjot net, ar ne? Taip, aišku, aš suprantu, kad viskas aišku dėl to, kad dėl to tvarkarašio ponui, ką sakė, dėl Irano. Tai nebus judėjimo laisvas. Dėl mažumų regione mes visame savo darbe su Irako valdžia, su Zabarė ministru pirmininku, su kitais ministrais. Mes labai aiškiai pasako, dolat sakome, kad Irako žmonių apsauga yra esminis dalykas ir tai yra visų mūsų santykių su jais pagrindas, asociacijos sutartijos pagrindas ir politinių visų sustarimų pagrindas. Tai yra mūsų dialogo struktūrose neatsiejamas elementas ir visi tie galimi pareiškimai, kad netinkama elgiamasi su mažumomis jomis, yra visuomet aptariami su jais, mes visuomet stengiamės jiems padėti apsaugoti mažumas ir visą tai, ką mes matėme pastaruoju laikotarpiu, tikrai nerodo ženklų, kad būtų kažkokių problemų. Čia, jeigu turite jūs kažkokios informacijos, tai prašyčiau man ją perduoti. Ponai e, Vinkovič, dėl e, Sorensen ir visų kitų. Sutinku, turime dirbti kartu Bosniai Hercegovinai yra įvairių žmonių vietoje, kurie bendarbiauja bet kokiu atveju ir man atrodo tikrai puikiai viskas veikia, mes turime tik tai padėti jiems. Pone. Suica. Ir Būzek kalbėjote apie kalbėjote Bosnė Hercegovina. Mm, dėl apie ekonominės problemas judėjimą į priekį, iš tikrųjų, kad šalis galėtų judėti į priekį, reikia suteikti sąlygas investicijoms ir iš tikrųjų visas tas nepasitenkinimas institucijomis, žmonių nepasitenkinimas, mes tikrai stengiamės padėti jiems. Tai yra viena iš sričių, kurias turime dar kartą su jais aptarti, tai yra kaip spręsti um, tas problemas ir, ir nedarbą ir uh, ką padaryti, ponė Musik kalbėjo apie mažumų teises. Tai visuomet yra mūsų atliekamo darbo neatskiriama dalis. Mes tengiamės padėti užtikrinti, kad procesai judėtų į priekį. Sreifinči ir ekonominių problemų sprendimo linkme kad būtų tikrai tam tikra aiški politinė lyderystė toje šalyje, ko mano manimu tikrai labai trūksta. Tai tiek, ačiū labai. Turime dar 10 minučių. Ačiū visiems. Manau, kad tai buvo gera diskusija. Na, turbūt neišvengiama buvo šokinėti nuo vieno klausimo prie kito. Ačiū visiems už dalyvavimą. Manyčiau, kad reikėtų ir papildomų diskusijų šiais klausimais, nes užsienio politikos darbo atvarkė tampa vis skausmingesnė dėl visų tų klausimų. Ir ypač atsižvelgiant į situaciją Ukrainoje, linkime jums viso ko geriausio. Ačiū visiems. Herren, thank, uh, gentlemen. Ponios ir ponai, 17 valandą pradedame savo posėdį Jan Q4Q1 salėje ir vyks diskusija su buvusiu Pietų Afrikos prezidentu Abomeki dėl neteisėtų fin, fin, finansinių srautų iš Afrikos. Taigi visi, kuriuos domina šis klausimas, prašome uh, kviečiame į šią salę